protokolas skelbiamas priimtų. Kitas klausimas. Kompetitingos Lietuvos institucijos kreipėsi į mane, prašydamos panaikinti parlamentinį imunitetą ponui Viktorui Uspaskichui. Todėl, kad Vilniaus apygardos teisme jam iškelta baudžiamoji byla. Pagal darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio antrą dalį šis klausimas perdodamas Teisės reikalų komitetui. Iš EPP frakcijos gavau daug prašymų, kad būtų pakeista nuolatinių komitetų ir tarp parlamentinių delegacijų sudėtis. Kandidatų sąrašas prideda.